Damen und Herren, Kollegen. Panas ir ponai, kolegos, man didelė garbė kartu su Linda McKevin ir Valenciana pirmininkauti šiame posėdėje. Tai metinis posėdis, kuriame susitinkame su Sakarovo minties laisvės premijos laureatu. Šiandien itin džiugu, kad pas mus vieši pone Ansaf Haidar, kuri yra Raifo Badavi, 2015 metų Sakarovo premijos užminties laisvę laureato žmona. Deja, pats Badavis negalėjo atvykti šiandien pas mus, todėl kad jis vis dar kalėjime atlieka bausmę, kuri mūsų supratimu yra visiškai nepateisinama, visiškai pažeidžianti minties laisvę. Bausmė, kuri mūsų supratimu absoliučiai pažeidžia žmogaus teisės ir laisvės. Taip pat sveikinu Stavros Lambridinis, kuris yra ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisų klausimais. Glaučiai bendradarbiaujantis Europos išorės veiksmų tarnyba. Noriu priminti Jums, kad Sakarovo premija už minties laisvę buvo įsteigta 1988 metais ir nuo to laiko kasmet jis skiriama žmonėms, kurių veiksmai, mintys, žodžiai mums nuolat primena, kokia svarbi yra minties laisvė, kokios svarbios yra žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Metai iš metų ši premija tapo vis svarbesnė Ji tapo svarbiu apdovanojimu kovojantiems už minties laisvę, už taiką, už teisingumą visame pasaulyje. Net tuo met, kai jiems e, kyla grėsmė, kai tos grėsmės yra net neįsivaizduojamos. Kai kurie laureatai puikiai susipažinę su represinėmis sistemomis. Kaip tu nakeliam? Aš e, neturėjau jokios saubingos patirties, niekada e, nebuvau patekęs į tokį pavojų, kaip kai kurie laureatai, o Aš labai nuoširdžiai prašau e, badavė žmonos Senzaf Haidar, kad ji perdotų mūsų susirūpinimą jo likimu. Daug pasaulyje yra vietų, kur nuolat kovojama dėl žmogaus teisų, minties laisvės, kur žmonės aukoja savo gyvybės dėl ateities. Ta kova yra nuolatinė. Ir Ši kova visame pasaulyje nereiškia nieko daugiau, kaip tai, kad mes esame bendruomenės dalis. Mes privalome nedaryti jokių kompromisų. Mes visada privalome, primdami bet kokius politinius sprendimus, pasvarstyti apie tai, kas vyksta. Negalime išduoti savo principų ir neveikti nieko tuo met, kai pažydinėjamos žmogaus teisės. Bankimun savo laiku pasakė, kad kai kurios e, valstybės e, pažeidžia žmogaus teisės, kai kurios valstybės e, pažeidžia standartus, pasaulinius standartus ir jos pasirengusios visada kovoti už žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Aš manau, kad ši mintis yra be galo svarbi ir kalbant apie tinklaraštininko Raifo badavį likimą. Aš manau, kad turėtume čia prisiminti ir visus, kurie kasdien kovoja už minties laisvę. Tai pavyzdys didelės kovos už universales žmogaus teisės. Prieš suteikdamas žodį e, kitai pirmininkiai Valencijano noriu priminti, kad mano sąraše dar dvi asmenybės, kurias reikėtų pagerbti ir kurioms reikalinga mūsų pagalba ateityje. Tai yra Venezuelos politinis alijansas Mesa de la Unidad Demokratika. Taip pat tikimės, kad politiniams pabėgėliams po mūsų nominacijų e, bus e, jų gyvenimas, jų likimas kiek paprastesnis. Aš tikiuosi, kad šis demokratinis judėjimas Venezueloje bus pripažįstamas Venezuelos vadovų ir taps dalimi politinės kasdienybės. Aš taip pat tikiuosi, kad Boriso Nemcovo žmona ir dukra dirbanti Vokietijoje gaus ir toliau mūsų paramą. Aš penktadienį susitiksiu su Kazijanov, e, norėdamas pabrėžti savo paramą jam. Dabar Elenai žodis. Ačiū, ponia Brokai. Labas vakaras. Raifo badavė vienintelis nusikaltimas buvo išsakyti savo mintis, naudo, naudojant vienintelį savo turimą ginklą, tai yra žodžius. Tai iš ties atrodo sunkiai įtikėtin, įtikėtina ir beveik sunku suvokti, kad e, dėl to jis buvo taip žiauriai nubaustas, nuteistas ir taip yra siaubingai kankinamas. Atrodytų, kad tai melas, bet dėja tai yra tiesa. Jo žodžiai, juos buvo sureaguota rykštėmis, kalėjimu, atskirimu, pažeminimu ir atskirimu nuo šeimos, nuo vaikų ir žmonos. Ir viskas įvyko dėl to, kad jis reiškė savo mintis e, savo tinkraštyje Ir iš tiesų, norint tokioje šalyje kaip Saudo Arabija surenkti viešas diskusijas, tai yra sunkiai suvokiama. Tai yra ta šalis, kurioje jisai gimė, tai yra šalis, kur jeigu mastai laisvai, esi įvardyjamas kaip kaip priešas. Ir tokie žmonės kaip badavis, nusaikus žmonės žmonės, kurie labai ramiai, be agresijos išsako savo nuomonę, visiškai ne, nekenkia tiems totalitariniams režimams. Ir tai, ką jisai pasakė, buvo labai paprasta. Jisai pasakė, gerbkime oponentų nuomonę, kaip taip, lai tai būna dras, drąsos ženklas. Mąstykime tai, ką norime mąstyti. Jis taip pat pasakė, kad žodžio laisvė yra, tai, yra oras kuriuo kvepuoja kiekvienas mąstantis žmogus ir tik dėl to progresuoja visuomenė. Taigi, tik dėl to Raif Badavė atsidūrė kalėjime. Jis išsakė, išsakė savo būkštavimus, kad e, arabų protai dėja negalima įkvėpti to gaivaus laisvės oro savo šalyje, jie turi pasitraukti iš jos, kad tą padarytų. Ir dėl, tik dėl to panas Badavė buvo, ta, jam teko 226 eurų bauda, 10 metų kalinimo ir tūkstantis rykščių. Jis yra įkalintas, jis yra kankinamas, jie bando jį palaužti smurtu, tačiau jo nenutildė ir būtent dėl to esame ir mes šiandien parodyti, kad Raifo badavio jie nenutil, nenutildis, nenutildis. Ir mes tiesiog norime šiuo apdovanojimu, Sakarovo apdovanojimu, kuris bus suteiktas trečiadienį, padėti apsiginti tiems, kurie negali apsiginti. Mes reikalaujame, kad būtų liautasi nesažininkai ir nežmogiškai elgti su uh, šiuo žmogumi, kuris yra vyras, tėvas, kuris niekuomet neturėjo būti atskirtas nuo savo šeimos ir artimųjų. Prieš keturias dienas Raifas pradėjo bado streiką, jisai buvo e, patalpintas vienutėje. Jo žmona Ensaf Haidar irgi tapo aktyviste, laisvės gynėja, teisų gynėja, savo vyro teisų gynėja. Aš nemanau, kad šiandien kas nors čia galėtų aiškiai suprasti, kiek kenčia Ensaf Haidar. Ji turėjo pabėgti iš savo šalies su savo mažais vaikais, 10, 11, 8 metų vaikais. Jie turėjo pasitraukti į Kanadą, svetimą šalį, kuri ją priglaudė. Ir aš abejoju, ir mes galime suprasti, ką teko išgyventi Ensaf ir į kokį mūšį jis stojo. Mes žinome, kad e, ji laikosi Raifo pažado, kad jie sugrįž, kad jie vėl galės būti kartu. Ir mes tikimės, kad tai taps įmanoma ir tikimės, kad parlamentas ES valstybės padės Raifui grįžti į šeimą. Ir Tai yra žmonės, kurie, nepaisant baimės ir grasinimų, gina tuos, kurie gina savo idėjas, gina kitų mintis. Ir mes su Sakravo premija suteiksime labai drąsiam, narsiam vyrui ir tą apdovanojimą paims labai drasi ir narsi moteris. Taigi aš norėčiau išreikšti pagarbą jums, ponė Ensaf Haidar. Dėkoju Elenai, dėkoju Elmarui už įžanginį žodį. Aš labai džiaugiuosi, kad e, šį vakar Stavros Lamrinidis taip pat pas mus atvyko, mūsų žmogaus teisėjų galiotinis Europos Sąjungoje. Pone Haidar, man didelė garbė bendra pirmininkauti šiam posėdžiui šį vakar kaip mes ką tik girdėjome, jūs esate mūsų žmogaus teisų gynėja, turėjote pabėgti iš savo šalies ir rasti prieglopstį kitur. Mes čia norime pagerbti jūsų vyrą, mums labai liūdna, kad jis negalėjo šį vakar prie mūsų prisijungti, mes tikimės, kad kažkada ateityje, artimiausiai ateityje jam, jam pavyks tą padaryti. Jūs ne, bet vangos kovojate už jo e, už tai, kad jis būtų paleistas ir e, išlaisvintas. Ir čia susitinka du komitetai, kurie yra atsakingi už Europos parlamento užsienio reikalus, taip pat e, žmogus teisė pakomitečio atstovai, tai yra žmog, žmonės, kolegos, kurie labai teikingi savo šalyse ir aš tikiuosi, jūs pajausite, kad esate tarp draugų, tarp žmonių, kurie nori dirbti su jumis, kurie nori jums suteikti paramą jūsų kovoje už laisvę, teisingumą. Taigi, ponia Haidar, kviečiu jūs pasisakyti, prašau. Pirmiausia, aš norėčiau Jums padėkoti. Šiandieną man atvėrė viltis praėjus e, daug laiko, kai aš išgirdau, kad mano vyras e, gaus Sakarovo apdovanojimą, aš pamaš, pamaniau, kad Raifui atsivėrė pirmi vartai į laisvę. Ir aš norėčiau padėkoti už šį apdovanojimą. Tai yra apdovanojimas, kuris iš tiesų yra labai labai vertinamas. Raifo pasirinkimas man suteikė papildomos vilties ir aš manau, kad šiandieną mes žengsime pirmąjį žingsnį jo išlaisvinimo link. Aš norėčiau už tai Jums padėkoti. Dėkoju iš viso širdies. Aš labai džiaugiuosi ir taip pat esu labai liūdna kadangi aš labai norėčiau, kad Raifas būtų šį vakar su mumis. Aš norėčiau jį pamatyti. Norėčiau pamatyti, kaip jis paima šį apdovanojimą man esant šalia jo. Deja, taip nėra. Ir e, šiandien išsakyti žodžiai man tikrai e, įkvepia daug vilties, kadangi aš jaučiu, kad Yra daug vilties, kad Raifas bus išlaisvintas ir tos vilties mums niekuomet nepritrūks. Taigi dėkoju už tai, kad jam suteikėte, Raifui suteikėte šį apdovanojimą ir aš manau, kad šis apdovanojimas įkūnė tikrai labai svarbų kelią laisvės link. Aš nesu parengusi oficialios kalbos e, šiam vakarui, taigi Aš tiesiog tik norėčiau Jums padėkoti už šį labai man reikšmingą apdovanojimą. Äh, o dabar norėčiau suteikti žodį Stavros Lamrinidis. Much, uh, Mr. Ačiū pirmininkė. Miloji Ansaf, mielasis Raifai, gal bus proga, kad Ansaf per telefoną papasakos apie šį sutikimą, apie šią ceremoniją. Sakarovo apdovanojimas yra prestižiškiausias Europos parlamento apdovanojimas žmogus teisų srityje ir vienas iš prestižiškiausių pasaulyje. Jį įteikia laisvai išrinkti 28 ES valstybių parlamento atstovai. Tai yra simbolis ir signalas tiek Europoje, tiek už Europos ribų, kad Europa nepaliaujamai remia saviriškos tikėjimo, įsitikinimų laisvę, laisvę nuo kankinimų ir kūno bausmių bei kitokių pažeminimų, e, susibūrimų laisvė, na ir daugiau negu bet kas. Tai turbūt yra signalas, kad Europa, tai yra kiekvienas iš mūsų, yra atsidavę tiem žmogaus teisų gynėjams, tiems asmenims, nesvarbu, kurie gyventų, kurie šias teisės gina ir propaguoja. Nors Sakaro prizas įteikiamas dabar, tačiau Europos dėmesys Raifo bylai nėra naujiena. Sausio 9 Federika Mokerinė, e, aukštojo Europos įgaliotinė užsienio politikos klausimais, e, paskelbė specialų pareiškimą dėl šios bylos, dėl pas, pasmergdama mm, tokias kūniškas bausmes, e, kad ir kur jos būtų vykdomas, nekalbant apie Raifo atvejį. Na, iš tikrųjų, kai, net, kai vėliau Saudo Arabijos teismas galtinai patvirtino bausmę, mes dar kartą padarėm pareiškimą, kuriame pabrėžėme, kaip svarbu yra remti žodžio saviriškos laisvę ir, ir kaip svarbu netgi kai kas nors yra įkalinamas, vis tiek gerbti to žmogus teisės. E, tas plakimas, kurį, kuris buvo paskirtas jūsų vyrui, e, sukėlė didžiulį pasipiktinimą ir skamba daug raginimų, kad e, tai nebebūtų daugiau niekada kartojama. Tai be abejo yra pozityvus žingsnis. Mes girdėjome, kad e, dėl sveikatos, e, argumentuojant sveikatos būklę, vis dėlto tolesnis plakimas buvo sustabdytas. Ir mes tikrai sieksime, gerbiamojant sav, kad e, tolesnė bausmė būtų sustabdyta. Europos Sąjunga ragina, kad pano badavė bausmė būtų sustabdyta ir galima būtų galbūt pagalvoti apie e, atleidimą amnestiją. Gerbiam bičiuliai, Saudo Arabija yra svarbi ES partnerė, taip pat yra įtakinga atimų rytų ir islam pasaulio veikėja tiek politinė, tiek ekonominė, tiek e, lyginė prasme. ES glaučiai stebi procesus, kurie susiję su tam tikrom atskirom bylom, nagrinėjimam tiek pačioje karalystėje, tiek ir apskritai stebi žmogaus teisų padėti šioje valstybėje. Pavyzdžiui, visa eilė aktyvistų ir vienas iš jų, Hamidas Adjal Nimr, e, arešto metu buvo netgi nepilnametis, tokia atveju irgi reikalauja didžiulio dėmesio. Mes e, dažnai keliame šitą klausimą savo Saudo Arabijos partneriams, kalbėdami apie atskirus menų asmeninės laisvės. Ir be simbolinės e, teisės vairuoti, kurios moteris dar neturi toje šalyje, kas yra tikrai raudona linija Europai. E, yra ir daug kitų dalykų, kur mes raginame pagalvoti apie reformas. Gračiai kalbame apie e, įstikinimo, religijos, e, spaudos, susirinkimų, e, laisvę, e, fizinių bausmių, uždraudimą ir taip pat e, mirties bausmės atsakymą. E, šis parlamentas ne vieną kartą praeitie yra daręs pranešimų ir e, pries prie išvados, kad e, tiek Saudo Arabijos, tiek ir kitų Persijos įlankos valstybių atžvilgių mums reikalingas gilesnis dialogas. Saudo Arabija turi dalyvauti pokyčiuose e, taip pat ir, kai kalbame apie tokį svarbą elementą kaip žmogaus teisės. E, svarbu pabrėžti, kad e, dabar pirmą kartą e, šalies istorijos žmonės, moteris gavo balsavimo teisę. Ir tai yra, aišku, svarbu žingsnis. Kita vertus, viena iš tų moterų negalėjo balsuoti, kadangi jai teko ieškoti prieglopščio Kanadoje su trim savo vaikais, kadangi jos gyvybė grėsė pavojus, vien dėl to, kad jos vyras išsakė savo pažiūras ir vienas vyras. Jos vyras irgi negalėjo balsuoti, kadangi šiandieną yra įkalintas. Aš labai tikiuosi, kad e, ši šeima netolimoje ateityje vis dėlto susijungs vardan savęs, vardan savo vaikų ir galų gale vardan um, žmogiškumo ir žmogiško orumo. Ansas. Mes taip pat labai norėtumėm, kad vaifas būtų čia. Bet šiandieną čia Jūs atstovaujate jį. Jūs neprašom mm, pašventėte savo ilgametę kovą, um, siekdama išlaisinti savo vyrą, jūsų vaikams taip pat teko susidurti su visom šito pasiekmi, tačiau jūs nepabūgote, jūs stovėte tiesiai aukšta ir mes tikrai didžiuojamės, kad šiandien esate su mumis. Tikiuosi, kad mes galėsime padėti, kuo galėdami. Ir aš esu tikras, kad e, Sakarovo prisas galbūt irgi prisidės prie šios bylos įsprendimo ir galų gale sugražins, padės sugražinti laimę jūsų šeimai. Ačiū ir ačiū, kad esate su mumis. Thank you very much for. Um... Labai ačiū už šios žodžius, o dabar suteiksiu žodį poniai Aljo Mari, kuri yra Arabijos pusėsalio delegacijos vadovė. Voilà. Merci. Ačiū, kad suteikite man galimybę pasisakyti. Man tai yra galimybė pasveikinti atvykusią ponę Haidar į Europos parlamentą. Mums visuomet labai svarbu čia susilau, sulaukti moterų, kurios atvyksta iš Persijos įlanko šalių, Saudo, Arabijo, Saudo Arabijos ir išsako savo įsitikinimus ir papasako apie gyvenimą savo šalyje. Ir kaip buvo ką tik pasakyta, uh, Labai svarbu, kad vyktų realus dialogas. Tik dialogo būdu mes galime pasistumti į priekį. Mūsų santykiai daugiausiai yra ekonominio pobūdžio ir labai svarbu, kad tie ekonominiai pobūdžiai būtų, ne, nebūtų pagristi nepasitikėjimu. Ir tik dialogo būdu mes galime geriau suprasti, suvokti, kas vyksta ir taip pat žengti šiek tiek į priekį tuose santykiuose. Taigi tai yra labai svarbu taip pat būtina, kad Europa labai aiškiai kalbėtų apie savo vertybės. Ir šiandieną mes, aišku, e, tokį simbolinį žingsnį žengėme, aš sveikinu jūs atvykusią, sveikinu asmeniškai, nes tai, kad jūs atvykote, iš tiesų įrodo, kad jūs, jūsų vaikai, tikimės, e, galės e, gyventi kur kas e, padariau ir sveiki atvykę ir išle, išteiškite savo vyrui ir mūsų linkėjimus ir mūsų e, jo darbo įvertinimą suteikiant šį apdovanojimą, šią premiją. Thank you. Labai dėkoju. O dabar išklausysime frakcijų pasisakančios taip pagal iš eilės skirsiu įvairių frakcijų atstovams balsą. Pirmiausia, prėda. Tada panceri. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau uh, pirmiausia padėkoti EPP frakcijos vardu poniai Ensaf Aidar už tai, kad ji šiandien atvyko pas mus ir visą savaitę dali, e, bus Europos parlamente, bus daug kalbama apie jos vyrą, apie jam suteikiamą e, apdovanojimą dėja jam nedalyvaujant. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Lambrinidis, jo dalyvavimas irgi rodo, kiek reikšmės mes suteikėme Raifui Badavį Europos parlamente Taigi Europos parlamentas e, su, nusprendė suteikti apdaunojimą Raifui Badavį dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai, kad žodžio laisvė yra žmogaus teisė, nenuginčiama žmogaus teisė, mes, kurią mes turime ginti visomis turimomis priemonėmis. Na, antroji priežastis yra ta, kad niekas negali būti įkalinamas arba niekam negali būti taikomos kūno, kūno bausmės už žodžio laisvę. Ir Sakarovo premija yra vilties ir drąsos ženklas visiems tiems, kurie kovoja už laisvę žmogaus teisės. Ir mes norime, aišku, kad tas apdovanojimas suteiktų labai konkrečių rezultatų. Pirmiausia, kad ponas Badavė būtų išlaisvintas ir tokią, tą išsakė ir mūsų e, frakcijos pirmininkas ponas Weberis ir jeigu šies 26 dieną mes kartu su ponia Haidar irgi išsakėme tą reikalavimą. Taigi, kaip teisingai pasakė mano kolegė, reikalingas dialogas su Saudo Arabija. Ir mes, kai neseniai susitikome su Saudo Arab, Arabio, Arabijos, Saudo Arabijos atstovais, mes išsakėme irgi tą nuomonę, taigi mes e, griežtai reikalavome, kad ponas Badavi būtų išlaisvintas. Dėkoju. Ačiū. Thank you, Mr. Panseri. Ačiū, panas Panseri. Ačiū, pana pirmininkė. Pagrindinių teisų deklaracijos 19 straipsnėje yra kalbama, kad kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo mintis apie bet ką. Ši laisvė, ši minties laisvė neturi būti ribojama. Noriu priminti šį principą, todėl kad tai yra tas švyturys, kuris turėtų mus nukreipti, kovojant už minties laisvę. Mūsų parlamentas, e, skatinamas mūsų frakcijos, e, prieėmė sprendimą Sakarovo minties laisvės premiją suteikti Raifui Badaviui. Jis yra politinis kalinys. Jis taikiomis priemonėmis pasisakė už minties laisvę. Praėjusį vasarį Europos parlamentas prieėmė rezoliuciją, kurioje mes labai aiškiai kreipėmės į Saudo Arabijos institucijas, prašydami paleisti e, poną Raifą Badavį. Saudo Arabijos Serbijoje naujausiuose rinkimuose buvo suteikta teisė ir moterims balsuoti, tai labai svarbu. E, todėl labai svarbu ir toliau puoselėti ryšius su Saudo Arabija, tačiau negalime pamiršti ten pamina, paminamų žmogaus teisių. O Sakarovo premijos e, suteikimas yra ne tik skatinimas išlaisvinti e, badavį, tačiau ir e, akcentas pabrėžiantis, kaip svarbu gerbti žmogaus teisės. Dabar tenok. Ačiū. Pone Ansafo Haider, sveika atvykusi į šį posėdį. Sakharovo minties laisvės premija šiais metais suteikta jūsų vyrui, kuris dabar kalinamas, mes prašome nedelstant jį paleisti. Sado Arabijos karaliui ir toliau lieka um, iššūkis. Mano valstybė įvertina kaip um, sąjungininką. Uh, Tačiau Ali Hadavi Amrinva taip pat e, protestuoja, pabrėždamas, kad svarbu siekti žmogaus teisų užtikrinimo. Saudo Arabijoje um, pastebime savotišką islamo tikėjimo traktavimą, sunitų pa, pasaulyje e, netoleruojamos kai kurios e, tikėjimo praktikos. Saudo Arabijos karalystėje. Ši valstybė yra um, Afrikos kyšulio šalis Ir aš manau, kad Saudo Arabija turėtų įvykdyti didesnės reformas, nei suteikti moteriams balsavimo teisę. Reikėtų ir um, suteikti moteriams teisę vairuoti automobilį, juk esame 21 amžiuje. Taip pat um, aš manau, kad Jemeno atvejis ir ten um, patirtos aukos e, taip pat turėtų e, priversti Saudo Arabijos vadovybę padaryti tam tikras išvadas. Aš manau, jog ši premija suteikiama Raifui Padavi skatina e, Saudo Arabijos vadovybę atmerkti akis Aš manau, jog mes, Europos Sąjunga ir mūsų valstybės narės, negalime um, bendrauti su Saudo Arabijos karalystė taip, lyg būtų nieko neįvykę. Turime reikalauti tam tikrų dalykų iš šios karalystės. Ačiū, ponia Šarkė, iš Alde frakcijos. Ačiū. E, pone Haider, labai džiugu Jūs čia matyti ir aš pritariu ponui Lavrinidis. Jūs įkvepiate mus, įkvepiate moteris Jūsų šalyje. E, tikrai puikus būdas pratesti jūsų vyro pradėtą darbą. Mes linkime jums, kad jūsų vyras ir jūsų vaikai e, susitiktų kartu. Mes labai gerbėme jūsų nuveiktus darbus. Mes taip pat manome, kad yra daug sričių, kurioje, kuriuose Saudo Arabijos valstybei reikėtų pasistumėti į priekį. Tačiau mūsų parlamentas suteikė jūsų vyrų Sakharovo premiją, to norime pabrėžti jūsų darbus siekiant žodžio laisvės. Tunise ir Kinijoje, Venezueloje ir Sirijoje bei jūsų šalyje visiems žmonėms turi būti suteikta minties laisvė, kurios jie likščiau galbūt nepatyrė. Mes manome, jog reikėtų užtikrinti, kad žmogaus teisės yra universalios teisės ir ši premija parodė, kad net stipriausias represijos neatgrasė jūsų vyro sukurti tinklaraščio. Patyręs penkėsdešimties e, rykščių nuplakimo bausmę, jūsų vyras e, toliau negalėjo e, būti plakamas Ir aš noriu pacituoti dabar pono Badavį ir jo knygą. Jis kalbėjo apie tai, kad liberalizmas man reiškia daugą. Tačiau liberalizmo prigimtis, ypač Saudo Arabijos versija, turėtų būti labiau paaiškinta. Yra labai svarbu peržiūrėti liberalizmo parametrus ieškoti tiesos, kuri dabar yra tokia priešiška ir tokia diskredituojama dabartinių diskusijų, pamirštant, ką tas žodis iš tikrųjų reiškia. Liberalizmas e, kai kuriuos žmonės e, klaidina. Dabar šio žodžio prasme kartais dinksta kaip um, dūmai vėjyje. Atėjo laikas, kad mūsų valstybė peržiūrėtų savo sistemą. Mums Saudo Arabijos žmonių, tinklaraštininkų, raš, rašytojų, moterų mintys yra be galo svarbios, jos skatina daryti reformas, jos skatina nutraukti tas bausmes, e, kurių mūsų žmonės dabar jau nebeskiria, ar jos yra vykdomos valdžios ar islamo valstybės atstovų. Atėjo laikas galui. Ačiū. Madam. Ačiū, ponė Veržyje, GUE frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė, ponė Haidar, jūs pasveikinti atvykusią čia. Mes be jokios abejonės būtume mėliau čia matę jūsų vyrą. Taip, jis buvo pasmerktas įkalinimui dėl to, kad išsakė, padarė nusikaltimą, išsakė savo mintis. Jisai buvo pasmerktas tūkstančių rykščių ir dabar jisai paskelbė e, bado streiką. Jūs esate šalia jo, jūs įkūnijate jo drąsą, narsą ir aš manau, kad jo dėka mes galime pasveikinti visus, kurie siekia žodžio laisvės. Ašaf Fayad, kuris buvo, e, lapkričio mėnesį buvo pas, jam paskelta mirties bausmė už tai, kad jisai kalbėjo netinkamai. Taip pat Palestinos poetas, e, Saudo Arabijos poetas prieš dviejus metus į Saudo Arabijai atstovavo Venecijos bienalėje ir aš norėčiau pasakyti ir dar Mohamed Almy ir jaunas šitas, kuris buvo pasmertas myriop. Dėl to jam buvo, jis buvo nukryžiuotas ir jam buvo nukirsta galva, dėl to, kad jisai padarė nusikaltimą. Taigi Tokia situacija iš tiesų yra siaubinga šioje šalyje, su kuria mūsų šalis e, turi priekybinius santykius, kai yra tiek daug žmonių e, pasmerti myriop. Tai yra šia prasme pati baisiausia pasaulio valstybė. Ir taip pat mes kalbėjome apie tai, kad e, Saudo Arabija bombarduoja Jemene, taip pat, kad finansuoja islamistus Aš kaip ir ponas Lambrinidis norėčiau pasveikinti moteris, kurios šeštadienį, sekmadienį galėjo dalyvauti savivaldybių rinkim, rinkimuose. Tai yra drąsios Saudo Arabijos moterys feministės. 900 jų sutiko, ne, netgi išdryso kelti savo kandidatūras. Ir tik 17 pagal naujausius e, skaičius buvo išrinktos, bet mes vis tiek turime jas pasveikinti šiame kontekste. Taip, e, ponia Haidar, jūsų vyras yra simbolis, jūsų vyras yra simbolis visų tų, kurie buvo nubausti dėl to, kad išsakė savo nuomonę Saudo Arabijoje kaiminėse šalise. Tai yra vienas baisiausių pasaulio regionų. Ir aš tikiuosi, kad tas dialogas, kuris vyksta su tomis arhaiškomis, barbariškomis šalimis, kad tas e, dialogas bus akty... duos rezultatų ir kad jūsų vyras bus greitai išlaisvintas. Ir taip pat aš norėčiau uh, visiškai sutikti su ponu Tanoku išskirtinė tvarka. Aš manau, kad priekybiniai santykiai su šia valstybe, aš kaip prancūzė, manau, kad negali toliau vykti tokie priekybiniai santykiai su šia šalimi. Ir aš dar kartą norėčiau pasveikinti jūs. Jūs esate labai drąsi moteris ir mes jūs, jumis didžiuojamės. Ir aš tikiuosi, kad jūs išsaugosite tą viltį, kurią mes, apie kurią mes šiandien kalbėjome. Dėkoju. Toliau pas Lokbilė, Barbara Lokbilė, Žaliųjų. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti NSAF Haidar, kad atvykote pas mus. Žaliųjų frakcijos vardu noriu išreikšti pagarbą jums ir jūsų politiniai kampanijai, kuria siekiama išlaisvinti jūsų vyrą Raifą Badavį. Aišku, reikėtų pasveikinti ir jūsų vyrą Raifą Badavį, kuris viešai ir atvirai e, pasisakė už minties laisvę. Pone Haidar, jūs nieko nepapasakojate apie tai, kaip sekasi jūsų vyrui um, nuo to laiko, kai jis paskelbė bado streiką. Mes tikimės, kad jo um, padėtis neprastės, mes žinome, kad aplinkybės Saudo Arabijos kalėjimuose yra siaubingos, e, kankinimai ir policijos pareigūnų žeminimas e, yra įprastinė praktika, nors e, baudžiamajame kodekse tai nėra įtvirtinta. Tačiau kiekvienas turintis kitokią nuomonę nei politinė pozicija e, patenka grėsmės e, situacija. Ir pavyzdžiui, e, buvo nuteistas ir jūsų vyro advokatas 14 metais, Valedas Abulkairas, jam taip pat paskirta 10 metų kalėjimo bausmė. Norėčiau kreiptis į Saudo Arabijos vyriausybę prašydama besąlygiškai ir nedelsiant paleisti iš kalėjimo jūsų vyrą, Raifą Badavį ir kitus politinius kalinius. Ačiū. Thank you. Dėkuoju. Toliau kalbės Ignacio Koral. Ačiū. Ačiū pirmininkė ir noriu pasveikinti mūsų viešnę ir taip pat noriu pareikšti gilę padėką už šią kovą, kovą už kertinės teisės Saudo Arabijoje. Aš labai tikiuosi, kad toks pripažinimas, kuris suteikia Sakharovo premiją, e, premiją e, vis dėlto pakeis įvykius geresnė linkme ir jūsų vyras bus paleistas. Aš labai to tikiuosi. Aš suprantu, kad turbūt sunku bus tai gyvendinti, bet tikiuosi, kad viskas baigsis gerai. Visa šita situacija, iš tikrųjų, kai mes vertiname patį Saudo Arabiją, e, Europos Sąjunga elgėsi labai nenusekliai. Viena vertus mes palaikome gerus santykius, kita vertus tai yra valstybė, kurioje be nedaugiausiai žmogus teisų pažeidimų. Taigi, mes manome, kad e, santykiai tarp ES ir Saudo Arabijos turėtų būti, be kita ko, grinčiami taip pat ir pagarba žmogaus teisėms. E, tai yra viena iš temų, kurias analizuoja ir mūsų pakomitetis, ir mes tikrai turime kelti, e, nuolat kelti tos klausimus, kaip, kad pažeidinėjamos tiek e, saviraškos laisvė, tiek moterų teisės, tiek daugelis kitų teisių. Ir yra būtina gerinti padėti šioje šalyje gyvenantiems žmonėms. Saudo Arabija yra be abejo labai strateginė pasaulio dalis. Ir e, tuo grindžiami matyti santykiai su Europos Sąjunga, kai taip pat mes kalbame apie milijardų dolerių prekybos apyvartą. Tačiau vis dėlto šios santykius reikėtų vertinti ir per žmogaus teisų prizmę. E, e, Vadavė nu, yra tas tik pavyzdys, kokias kančias kartais patiria šios šalies gyventojai. E, mano kolega iš socialistinės frakcijos, tas pačios partijos, kuri dabar Italijoje, pavyzdžiui, yra valdžioje, e, mes e, negalime pamiršti puikių santykių kurie e, e, buvo užmėgsti tarp mūsų partijos ir Saudo Arabijos. E, tarp dabartinės Selsų valdžios ir Saudo Arabijos. Ir vėlgi šitos bausmės, kurios dabar vykdomos, taip pat ir prie Alžedos mečetės, faktiškai yra yra tiesiog puikia iliustracija, kaip mūsų valstybės nedrįsta pripažinti garsiai, kad e, Saudo Arabijoje e, vyksta žiaurų žmogaus teisų pažeidimai, e, pažeidinėjamos pačios paprasčiausios, pačios kertinės žmogaus teisės. Tai yra tiesiog sunku suvokti. APP frakcijos vardu. Nustokiaš. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė Ensar Haidar. Visų pirma, noriu pareikšti gilę užajautą poniai. Ne. Ja. E, nuo 2008 metų Europos parlamentas teikia Sakharovo premiją už um, žmogaus teisų gynimą ir savirškos laisvę ir Raim Badavi iš tikrųjų įplėskė diskusijos dėl e, religinės, politinės ir kitokios laisvės e, e, Saudo Arabijoje. E, jisai paragino savo bendruomenę susiburti ir kovoti su tamsuma. E, ir gynė tiek mažumų, tiek moterų, tiek kitų nepalankiose situacijose esančių grupių laisvės ir teisės. Ir būtent dėl to mes jį išrinkome Sakarovo premijos laureatu šiais metais. E, teikdami šią premiją mes taip pat reikalaujame Saudo Arabijos valdžios besąlygiškai ir netidėliotinai paleisti e, pana Badavi, e, atsisakyti tolesnės bausmės nuplakant, o taip pat paleisti kitus, kurie yra sulaikyti, kalinti, tiesiog už tai, kad jie pasinaudojo e, saviraiškos teisę šioje šalyje. Savaitgalį mes stebėme istorinę e, galimybę Saudo Arabijoje. Tegul ir ribotai, bet moteris pirmas iki istorijoje e, buvo leistos, e, moteris buvo leista balsuoti savivaldybių rinkimuose. Ir nors daug teisų moteris, e, moterims dar yra apribota, tačiau tikimės, kad vis dėlto tai pirmieji žingsniai, kurie ves prie gilesnių reformų ir moteris gal gali įgis, e, aišku, savo balsą turėdami meni, kad e, arabų pavasaris iš tikrųjų nuvylė e, daug e, vilčių, kurias mes pradžioje pasidėjome, iš tikrųjų vėliau išsisklaidė su vėju. Mes labai tikimės, kad šie nauji procesai vis dėlto atneš naujų šviežių pokyčių arabo pasaulyje ir Saudo Arabijoje, tačiau labai svarbu palaikyti šitos procesus ir Mes reikalavome, kad ponas Badavė iš tikrųjų būtų išlaisvintas, kaip būtų išlaisvintas ir jo išreikštos mintis. Ačiū, toliau čia atkavat SRD frakcija. Labai ačiū. Ansap, sveika atvykusi e, dar kartą į Europos parlamentą. Mes turėjome e, sutikimų Kanadoje ir dabar tikrai didžiuojamės, kad šią savaitę prisijungėte prie mūsų. Uh, E, ne vieną kartą esame pažadėję jums, kad mes palaikysime tą kampaniją, kad Raifas atgautų laisvę, atgautų asmenę laisvę ir taip pat, kad būtų apginta saviriškos laisvė jūsų šalyje. Šią savaitę įteikta Sakharovo premija e, yra šių pažadų iliustracija ir be abejo mes tęsime šią veiklą tol, kol Raifas iš tikrųjų gaus laisvę. Jis buvo apkaltintas tuo, kad įžeidė islamą. Mes gerbėme islamą ir e, bet kokią religiją, bet kokius religinius įsitikinimus, tačiau mes e, griežtai smerkiame tuos, kas pažeidžia žmogaus teisės. E, mano kolega kreipėsi į Saudarbės karalių, raginamas paleisti jūsų vyrą ir tokiu būdu bent kiek prisidėti prie žmogaus teisų ir saviškos laisvės palaikymo. E, Sakarovo premija be abejo yra svarbus pripažinimas ir apdovanojimas, bet didžiausias apdovanojimas jums būtų vyro laisvė. Ta barbariška bausmė, kuri jam buvo pritaikyta, um, laimė yra sustabdyta. Mes džiaugiamės, kad jisai išgirdęs iš jūsų apie Sakaro premija pasakė, jog jaučiasi laimingas. Mes labai tikimės, kad e, šita premija yra nors nedidelė kompensacija tom kančiom, kurias jūs, jūsų vaikai patyrė atskirtint plėšti nuo vyro. E, jūs parašėte knygą Laisvė vaikų badafė, mano gyvenimo meilį. Šią savaitę mes švenčiame, mes pagerbėme jūsų meilę jam, pagerbėme jį ir įteikdami šią premiją mes faktiškai reiškime pagarbą tiesiog gyvybė kaip po tokiai. Ačiū. Ponas Užtavičius. Madam Šija. Pone pirmininkė, ponė Ensaf Haidar, ponė Lambrinidį, ponės ir ponai. Šiandien yra labai simbolinė diena. Gruodžio 14 dieną 1989 metais Andrėjus Sakharovas mirė tą dieną. Po galybės arešto tremties metų jis mirė namuose, bandydamas geriau pasiruošti savo paskutiniai kalbai, kurią turėjo pasakyti kitą dieną buvusios Sovietų Sąjungos deputatų rūmuose. Mėly kolegos. Visi trys kandidatai parinkti šių metų apdovanojimui gauti nusintė labai aišku stiprų signalą, būtent kad laisvė žmogaus teisų deficitas yra pasaulinis deficitas. Netgi Europos žemynas patenka į šį sąrašą. De, iš tiesų, 2015 metai buvo dramatiški, sudėtingi metai daugeliu prasmių. Jie prasidėjo praliejus kraują rytų Ukrainoje ir galiausiai mirus e, Borisui Nemcovui, kuris savo gyvybę paukojo bandydamas stabdyti Kremliaus agresiją. 2015 metai buvo šimtų ir tūkstančių prarastų gyvybių metai Sirijoje, Irake ir kitose arabų šalyse. Žinoma, tie žmonės buvo nužudyti nesveikų džihadistų ar nesveikų diktatorių visų tų, kurie nuskendo viduržėmio jūroje, bandydami pabėgti nuo diktatūrų, nuo savo tragiško likimo. Kita vertus, 2015 metai baigėsi puikia jungtinės Venezuelos opozicijos pergalę, taip pat istoriniais rinkimais Saudo Arabijoje. Grįžtame į normales vėžės Venezuelos atveju ir galiausiai grįžtame į normalius, normales vėžės Saudo Arabijos atveju. Tai nėra toks jau didžiulis pasiekimas, ar ne? Tačiau esant, tokioms neromioms, tokia, esant tokiems neramiems laikams, tai yra kažkas, ką mes privalome paminėti, ką privalome švesti. Ir man šios puikios naujienos taip pat įrodo, kad mūsų darbas ir pastangos čia, Europos parlamente, iš tiesų yra prasmingi dalykai. Yra sakoma, kad tik tie nusipelno būti laisvi, kurie nuolatos kovoja už laisvę ir tą daro kasdien. Alde frakcijos vardu aš norėčiau pasveikinti Raifą Badavį ir jo darbus, jo, jo veiklą, nes tai yra tos kovos simboliai. Dėkoju. Um, Kitas kalbėtojas Ulrika Lunacek, žaliųjų frakcijos vardu, kuri taip pat yra ir Europos parlamento vicepirmininkė atsakinga už Sakharovo tinklą. Prašau. The microphone. Yeah. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau, kaip ir visi kiti, pasveikinti Ansaf Haiderių šią atvykusią. Man malonu vėl jūs matyti. Prieš keletą savaičių ar mėnesių mes susitikome Strasbūro mieste, kuomet jūs ir Raifas gavote kitą apdovanojimą nuo Strasbūro miesto. Ir tuo metu dar nebuvo aišku, ar Raifas Badavi taps 15 metų Sakarovo premijos laureatų. Mes taip tikėjomės, tačiau sprendimas galiausiai buvo primtas vėliau. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jums pavyko čia atvykti. Aišku, tuo met mes vylėmės, kad ir Raifas galės atvykti. Taip nenutiko dėja, tačiau aš vis tiek tikiuosi, kad jūs, jūsų dalyvavimas čia ir ta pati ceremonija įvyksanti trečiadienį ir tos tarptautinės žinios, kur bus sakoma, kad jam bus, yra įteikiamas šis apdovanojimas. Tikiuosi, kad Saudo Arabijos režimas jam steiks malonę ne tik jam, bet Al-Dahair, Al kuris jau buvo minėtas, jo advokatui, taip pat daugeliu kitų, kurie sėdi kalėjimuose Saudo Arabijoje vien dėl to, kad jie išdryso išsakyti kritinės pastabas režimo atžvilgių, vien dėl to, kad jie išdryso, kaip jaunasis Mohamed Almira ir kiti, e, sudalyvauti tokioje demonstracijoje, vien dėl to, kad jie išdryso kaip pavyzdžiui moterys sėsti prie automobilio vairo ar daryti kitus dalykus, keliauti be vyrų, tarkim, ar vyrui nesuteikus leidimo. Tai yra tie dalykai, kurie 21 amžiuje turėtų būti natūralūs, savame suprantami daugelėje pasaulio vietų. Deja, taip nėra ne tik Saudo Arabijoje, bet e, taip pat ir Saudo Arabijoje. Ir aš esu įsitikinusi, kaip sakė ir kolegos, kad Sakharovo premija Raifui Badaviui yra labai svarbi, kalbant apie pačią minties laisvę, kalbant apie laisvę bendrai, nes jeigu mes neturime laisvės mąstyti ir išsakyti tai, ką mes manome, tai kaip tuomet mes galime būti laisvi veikti visuomenėje, kurti geresnę visuomenę ir taip pat taiksyti su skirtumais, įvairovę skirtingomis nuomonėmis. Tai yra faktas daugelie visuomenių. Taigi jūsų vyro žodžiai, jūsų vyro darbai, jo raštu išsakytos mintys, idėjos yra vienas laisvės simbolių, vienas demokratijos simbolių, kai drąsa kalbėti tai, ką manai, nors žinai, kad kiti kitiems tai nepatiks, tiems, kurie sėdi valdžioje, tai nepatiks. Tai yra toks esminis dalykas, nes be drąsos, tokios, kokią turi Raifas Badavi, niekas pasaulyje taip ir nepasikeistų. Taigi, taip pat norėčiau pasveikinti ir jūs, Ensaf Haidar, už jūsų drąsą, už tai, kad jūs suradote drąsos keliauti, pirmiausia, išvykti į tremtį, nes priešingų atveju jums kilo per daug, daug, per daug grėsmės jums ir jūsų trims vaikams už tai, kad jūs išdrįsote būti moterimi ir taip pat, kad jūs nenusigrėžėte nuo, nuo tos narsos. Ir puiku, kad e, savaitgalį pirmąjį kartą moteris e, turėjo teisę balsuoti Saudo Arabijoje, kai kurios netgi buvo iš, išrinktos. Tačiau man kartais kyla klausimas, kodėl 21 amžiuje moterys negali būti išrenkamos ar balsuoti, kodėl jos negali laisvai keliauti be palydos, be vyro ar kito šeimos vyriškio e, leidimo. Kodėl tai turėtų būti problema bet kurioje valstybėje, kodėl tai yra draudžiama tokia šalia kaip Saudo Arabija, kai modernus dalykai, automobiliai, mobiliaus telefonai, kompiuteriai visiems yra prieinami visose šalyse. Tai jūs, jūsų vyras, mano manimo, esate tie, kurie kalbate apie tuos moderniuosius laikus kurie jaučiami Saudo Arabijoje įvairiais lygmenimis, bet ne tada, kai kalba eina apie žodžio laisvę, apie galimybę išsakyti savo nuomonę, apie liberales mintis ar galimybę moteriams laisvai keliauti. Ir kaip kažkas pasakė, Saudo Arabija yra labai svarbi partnerė geopolitinė prasme. Mums reikia Saudo Arabijos, kad Sirijoje būtų pasiekta taikos. Taip, tačiau tai neturi versti mus ir toliau stebėti tai, kas vyksta Saudo Arabijoje, kai Saudo Arabija bombarduoja civilius gyventojus Jemene ir dvi valstybės narės teikia režimui ginklus, nepaisant elgesio kodekso nukreipto prieš e, priekybą ginklai šalyse, su šalimis, kurios yra konflikto šalis. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad jūs atvykote, kad e, esate su mumis e, šią savaitę ir aš tikiuosi, kad tas mūsų bendras reikalavimas ir tas apdovanojimas Raifui Badaviai, tas mūsų reikalavimas jį išlaisvinti bus išgirsta Saudo Arabijoje raidę ir mes galėsime kartu švesti jūsų vyro išlaisvinimą. Dėkuoju. Labai ačiū. Ponas Fabio Castaldo. Grazie, Presidente. Ačiū, pana pirmininkė. Iš viso širdies norėčiau pasveikinti Ansaf Haidar, kuri atvyko šiandien pas mus. Labai gražu, kad jūs čia, tačiau mes žinome, kad jūsų vyras Raifas Badavi paskelbė bado streiką dėl tų sąlygų, kuriomis jis karinamas, dėl to parodomojo proceso kuris vyksta. Jam yra neleidžiama pasisakyti ir mes galbūt pamiršome minties laisvės vertę. Badavis turi, turi kalėti, nors dabar galbūt jis turėtų sėdėti čia kartu su mumis ir jis kenčia ne tik nuo uh, fizinės bausmės, tačiau jam grėsia galbūt ir mirties bausmė. E, Raifas ir jo šalininkai yra mušami, luošinami. Daugelis žmonių galbūt dabar galėtų vaikščioti laisvėje Saudo Arabijoje, jei ES išties laikytųsi tų principų, kuriuos deklaruoja. Tačiau mes džiaugiamės milijoninės vertės rinką ir Saudo Arabija taip pat turi savo ruoštų parduoti savo prekes. Ir tie prekybiniai santykiai yra tokie kaip ir su kitomis valstybėmis. Mes e, eksportuojame ginklus į Saudo Arabiją. Ji yra didžiausia ginklų importuotoja iš mūsų. Uh, ir dažnai tiesiog pamirštama e, to, tie tūkstančiai mirusiųjų Jemene, dešimtys tūkstančių našlaičių, e, šimtai sužeistų rytų Jemene daugelis valstybių pamiršta geopolitinius tikslus, pamiršta pamirštamos disidentų teisės, ne, Sakharovo premijos nepakanka. Mes kita vertus turime ieškoti kito būdo kovoti ir aš nemanau, kad reikalingas susitarimas ar sutartis bet kokią kainą. Mūsų tylėjimas ir nieko neveikimas turi liautis. Mes šiandien kalbame ne tik apie Raifą Badavį. Jis turi grįžti pas savo šeimą, pas savo žmoną ir vaikus. Šiandien kalbame apie kai ką daugiau, kas nuolat pamirštama ir apie ką reikėtų kalbėti. Apie teisingumą turėtume kalbėti. Analyts, tada Ana Gomes. Ačiū. Vystimosi komitete mes manome, jog tvaraus vystimosi niekada nepasieksime neužtikrindami žmogaus teisių, pagrindinių laisvių, mirtie, minties ir e, žodžio laisvės. Mes norėtume pasveikinti jūs e, už jūsų drąsą. Labai apgailestaujame, kad pats Raifas Badavis negalėjo atvykti šią savaitę į Strasbūrą ir priimti šios premijos, bet mes tikrai tikime, kad kažkada ateis ta diena, kai jis atvyks į parlamentą ir galės e, savo rankomis perimti šį apdovanojimą už minties laisvę. Ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu ponas Lyts. Gerbiama ponia Haidar, e, gerbiamas ponia Lambrinidis, Aš kalbu socialistų ir demokratų frakcijos vardu, todėl man itin džiugu, kad jūs šiandien atvykote pas mus, kad nuolat puoselėte ryšius su mūsų parlamento. Aš linkiu, kad jūsų vyras kuo greičiau būtų paleistas, jis neteisėtai kalinamas. Ir jau komiteto pirmininkas pabrėžė, kad kai kas iš mūsų galbūt patyrė, tai tą e, panašius dalykus, kai kurie ne. Aš pats augau diktatūroje, e, kur žmonės buvo kalinami už tai, kad e, jie laikė plakatus su užrašu laisvė yra kitaip galvojančių laisvė. Ir jūsų vyras taip pat kovojo už tą laisvę. Noriu padėkoti jums už tai, noriu padėkoti jūsų vyrui už tai, E, kad jūs drąsus, jūs esate pavyzdys moterims ir vyrams tiek jūsų šalyje, tiek kitose šalyse, kur žmogaus teisės taip grubiai pažeidžiamos. Mes labai sunerime dėl bausmės paskirtos jūsų vyrui, tiesa, ji vykdyti sustabdyta. E, tačiau mes sunerime ir dėl e, bado streiko. Ar įmano jums atsakyti į klausimą, kaip jam sekasi? Ar jūs matytumėte kažkokiu galimybių, kaip mes galėtume prisidėti prie to, kad jo situacija pasikeistų? E, galbūt yra tam tikrų dalykų susijusių su tinklaraščiu, kur mes kažkaip galėtume prisidėti. Jūsų vyro fizinė būklė dabar yra labai sudėtinga. Būtų Gerai, jei galėtumėte atsakyti šį klausimą. Mes norime palinkėti Jums e, ir toliau drąsos ir sėkmės šioje kovoje ir mes labai tikimės, kad e, kitą kartą priimsime čia parlamente Jūs ir visą Jūsų šeimą su vaikais ir vyru. Ana Gomes. Well, Man labai džiugu, NSAF, matyti Jūs vėl čia nuo šių metų sausio mėnesio. Mes, e, kaip kolega Kohavitas kalbėjo, buvome surengę vaizdo e, konferencijų, e, kuriuose bendravome su Jumis. Tačiau nuo to laiko Jūsų nuožmus ryštas kovant už jūsų vyrą prisidėjo prie to, kad Sakarovo premija buvo skirta būtent jam, be jokių abejonių. Aš noriu padėkoti Jums ir visoms Saudo Arabijos moterims. Mane labai e, sukrėtė tai, kad viešint Saudo Arabijoje prieš du metus mačiau, kaip tos moteris, tos moteris ir 17 jų vakar buvo išrinkta. Jos tarsi atstovauja visas tas moteris, kurios yra toje šalyje, kurios bando pasipriešinti viduramžių režimui, tam vyriškajam režimui, kaip ir jūs. Jūs esate tikroji sergėtoja, tikroji savo vyro ir savo vaikų sergėtoja nuo barbariškos sistemos. Ir tai yra tai, kad tas E, vyrų režimas e, pakerta bet kokį moterų orumą. Ir e, reikėtų kovoti prieš tai. Aš įsitikinusi, kad kaip ir kiti premijos laureatai, jis atvyks. Jis kovotojas ir jis atvyks čia atsiimti Sakarovo premiją kaip tai padarė ir kiti laureatai. Norėtume, kad būtų paleistas ir jo advokatas, kuris um, Valeda Abu Alkait, kuris taip pat buvo kankinamas ir dabar kalinamas. Tokie žmonės kaip Alnimrtas jaunas žmogus, dėl to, kad jisai yra e, šitų šeiko sūnus, taip pat kalinamas ir kai kurie žmonės e, man papasakė, pasakojo apie tai, kad galbūt e, kai kurie žmonės bus paleisti, tačiau Al-Nimram bus uh, nubaustas. E, panas Ašraf poet, tai yra Palestinos poetas, taip pat yra tame sąraše. Ir šimtas 50 žmonių šiais metais Saudo Arabijoje buvo nužudyti, jiems buvo paskirta mirties bausmė. Daugelis žmonių yra įkalina, įkalinti ir manau, kad tai tikrasis išla, islamo išdavimas yra tai, kad džihadistai ir salafistai yra remiami ir jie tiek daug žmonių dabar žudo musulmonų pasaulyje. Todėl mes negalime leisti, kad mūsų vyriausybės, mūsų politikai ir toliau traktuotų Saudo Arabijos režimą taip, lyg tai būtų įprastas dalykas. Ačiū. Kam? Aš kalbėsiu trumpai, trys dalykai. Pirmiausia, noriu padėkoti Ansaf Haidar už tai, kad jie atvyko čia. Šių metų pradžioje mes prieimėme rezoliuciją. Aš vadovavau delegacijai, Europos parlamento delegacijai su Saudo Arabija. Taip pat bendravau su Saudo Arabijos vyriausybė ir kitomis organizacijomis. E, Du dalykai viešint Saudo Arabijoje mane labai sukrėtė. Pirmiausia, tai yra e, finansavimo dalis e, investuojant į švietimo sistemą. Manau, kad tos investicijos yra optimistinės. Manau, kad mes turime reikalauti nuoseklumo visoje šalyje. Manau, kad tokiu būdu mes pasiektume apčiapiamų rezultatų. Sutinku, kad reikia daugiau dialogo. Saudo Arabija yra labai svarbus pasaulio žaidėjas, jungiantis įvairias valstybės, ypač atsižvelgiant į jos kultūrinį svorį. Aš labai džiaugiuosi rinkimų rezultatais, 17 moterų išrinkimo faktu. Ir mes kaip tik šiandien kalbame apie tai, kad turime dirbti kartu. Ir man tai nėra unikalus istorinis žingsnis, todėl kad e, istoriškai vertinant e, žmo, moterys islamo pasaulyje visada vaidino tam tikrą vaidmenį. Aš džiaugiuosi, kad šis dalykas dabar tarsi atrandamas iš naujo. Noriu E, pakartoti e, ir vėl kreiptis į karalius bin Abdulaziz, e, reikalaudamas kai kurių dalykų, todėl kad šiandien prasidėjo ypatingas laikotarpis, ypatingas mėnesis Saudo Arabijoje. Aš tikiuosi, kad šiuo laikotarpiu jis galbūt peržiūrės savo sprendimus ir aš tikiuosi, kad jūsų vyras Raifas Badavi bus greitai paleistas. Um, you, Ačiū, ponė Haidar. Išklausėte kolegų iš įvairių politinių partijų, šalių. Mes dėl daugio dalykų nesutarėme, tačiau visi vieningai manome, kad pagrindinės teisės turi būti gerbiamos ir mes norime dirbti su jumis ir pasirūpinti, kad jūsų vyras būtų išlaisvintas. Aš nežinau, ar jūs norite dar pabaigai kažką pasakyti. Prašau. Aš dar kartą norėčiau Jums padėkoti. Jūsų žodžiai man įkvėpė vilties Taigi tūkstantį kartų norėčiau už tai padėkoti. Ir aš dar norėčiau dvi pastabas išsakyti. Raifas nėra vienutėje, izoliuotoje vien, vienutėje. Jis buvo sugražintas į ketvirtą ketvirtadienį į kalėjimą, įprasnė įkalinimo vietą, kadangi Raifo e, dokumentai buvo įslaptinti. Ir tai yra tas kalėjimas, kur e, teisiami žmonės ir kurie turi išklausyti savo, e, atlikti savo bausmę. Ir tas kalėjimas nėra riadė. Jis nuo antradienio pradėjo bado streiką Badas streiką jis pradėjo dėl to, kad kad būtų sugražintas į ankstesnį kalėjimą. Taigi, aš tikiuosi labai, kad Raifas bus išlaisvintas ir Šveicarijos vyriausybė taip pat paskelbė, kad darys spaudimą už tai, kad Raifas būtų išlaisvintas ir po to staiga sužinau, kad Raifas buvo perkeltas į kitą kalėjimą. Taigi, na, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad skirėte jam šią premiją. Ši premija yra labai svarbi. Šia, ši premija turi labai didelę moralinę vertę ir tikiuosi, kad duos ir praktinės naudos Raifo atveju, kad tokiu būdu bus uh, įkvėpta dar didesnė viltis vėl pamatyti Raifą ir aš tikiuosi, kad po kelių dienų Raifas sugrįž namo ir aš labai norėčiau Jums padėkoti už tai, kad manęs išklausėte ir linkiams gero vakaro. Elena, final word. Elena, jums e, apibendinantis žodis. Taigi dėkoju, e, kad atvykote ir e, kaip tik norėčiau priminti, kad premija bus įteikta trečiadienį. Dėkoju koordinatoriai, vicepirmininkai, e, kviečia į bendrą vakarienę, dėkojame Haidar, kad jie atvyko, dėkojame Stavrosui už tai, kad jisai atvyko. Ir aš suprantu, kad jūsų laukia ilga, įtempta veikla turtinga savaitė. Taigi dėkoju, gero vakaro.